Okay, um, good morning everybody. Um, as you know, we... Labas rytas visiems. Kaip žinia, buvo atidėtas balsavimas dėl Arlenos pranešimo. Tai dabar iš karto galime eiti prie septinto klausimo. Tai yra pirmininkės pavaduoto rinkimai ir suteiksiu žodį Elisai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu angliškai tam, kad viskas vyktų sklandžiau. Norėčiau informuoti, kad turime naują kolegą Marlenizį. Ji yra pakaitinė šio komiteto narė. Eduardo Sekliūna mus paliko. Ir aš norėčiau pasiūlyti, kad ji užimtų Eduardo Sekliūną vietą. Norėčiau, kad komitetas patvirtintų tokį pasiūlymą. Norėčiau pasiteirauti, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Ar galime e, pritarti plojimais tokiam pasiūlymui taip? I, I, I think, I think point... Man atrodo, kad dabar aš norėčiau jūs e, paprašyti ateiti pas mus į priekį, atsisėsti šalia.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 Oh, champagne, no, we haven't got champagne, sorry. Deja, šampano neturime, nes e, vis dėlto yra sunkus laikai, reikia taupyti parlamento lėšas. Taigi, dabar teskime darbą. Gal apsiribokime balsavimu dėl mano nuomonės projekto. Tai yra vakar dienos e, nuomonė, tai yra devintas darbo tvarkas klausimas. Man atrodo, kad e, dabar būtų galima dėl to ir balsuoti. Pirmas paragrafas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau. Antras paragrafas, antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečias pakeitimas suderinamas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, man atrodo, kad pritarta. Bet galime pasitikrinti elektroniniu būdu. Kilos šiokia tokia sumaištis, neturiu balsavimo kortelės, taigi reikės priskaičiuoti ir mano balsą. Dabar balsuojame dėl penktojo. Pradedame balsuoti. Dar reikia pridėti vieną balsą prie gautinių rezultatų, nes ir aš balsuoju. Ar jau visi pabalsavote? Dabar baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti, pakeitimas atmestas. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintas, kas už. Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Man atrodo, kad e, frakcijos pritarė šiam pakeitimui, bet posėdė dalyvaujantis nariai jį atmeta. Bals, prie balsavimo rezultatų pridėsiu dar vieną balsą už, balsavimas baigtas, pakeitimas atmestas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. A kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau. Įkime prie kito pakeitimo. Actually, despite what it says on the voting list, go to compromise B. Tai būtų B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau 15 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Man atrodo, kad dabar 16 pakeitimas su žodiniu pakeitimu Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Taigi su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 24. Kas už prieš susilaiko pritarta. 25. Kas už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas D. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. E. Kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Pridėsiu vieną balsą už. Ar jau visi pabalsavote? 38 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Labai ačiū. Aš sakiau, kad Dar reikia nuspręsti, ką daryti su FSM. Iš diskusijų supratau, kad pranešėjas siūlo atidėti balsavimą iki birželio 17 ar 18 ir tikimės, kad iki to laiko pavyks susitarti. Pranešėja sako, kad tai bus saliginis susitarimas, jeigu e, balsuotumėm Liepą. Jeigu, man atrodo, mes tokiam um, pasiūlymui negalime pritarti ir galiausiai pirmininkų suėga sprendžia, kokie klausimai pateikia, patenka į plenarinę. Aš manau, kad reikia šiek tiek atidėti balsavimą. Tikiuosi, kad pasieksime pažangos. Jeigu pažangos nepasieksime, tuomet viską reikės iš naujo peržiūrėti. Bet aš tikiuosi, kad visi uh, sieks susitarti ir galėsime uh, šį klausimą vėl aptarti komitete, jeigu paaiškės, kad negalime balsuoti arba negalima klausimo perduoti plenariniai. Suteiksiu žodį Ani. Jeigu e, reikia, galime ir dabar balsuoti dėl to, ką toliau daryti. Ani. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs sakėte, Anksčiau buvo sakyta, kad reikia atidėti balsavimą iki ekon komitete iki birželio 17 dienos. Tai reikštų, kad mes turime šiek tiek laiko kompromisams pasiekti. Vis dėlto man atrodo, kad diskusija dėl FSM jau vyksta praktiškai trejus metus. Taigi, man atrodo, kad yra visiškai tikėtina, kad iki 17 dienos pavyks susitarti tam, kad būtų galima balsuoti plenarnėje sesijoje iki vasaros atostogų. Uh, Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, tikrai labai svarbu, kad balsavimas įvyktų plenarinė sesija dar prieš vasaros atostogas. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau jūsų paprašyti, paaiškinti, e, ką reiškia tas saliginis balsavimas. Aš žinau daug procedūrų, kai uh, pranešėjai susitarė su šešėliniais pranešėjais ir jeigu susitarimas nepasiektas, tuomet um, neiname į plenarinę sesiją. Man atrodo, kad iš tikrųjų negalime apriboti pranešėjos veiksmų laisvės. Uh, balsavimo laiko pasirinkimas yra tam tikra priemonė, norint sustiprinti Europos parlamento poziciją. Pirmininkė, aš suprantu, ką jūs sakote, bet be abejo, kaip jau uh, sakiau, nuo pranešėjas iš tikrųjų viskas priklauso. Markus, ačiū. Tikrai nereikėtų dar labiau uh, apsunkinti problemų, uh, sukurti didesnių problemų. Uh, jeigu visos frakcijos pritarė pranešėjos pasiūlymui, kad šis klausimas būtų įtrauktas į pirmininkų sueigos darbo tvarkę Liepos mėnesį ir kad e, būtų balsuojama Liepos mėnesį plenarinė sesijoje, tai aš nesprantu, kam čia pučiamas tas burbulas, kam uh, e, sukūriamas didesnės problemas, negu kad jos iš tikrųjų yra. Pirmininkė, tai uh, Viską atidėkime iki komiteto posėdžio birželio 17-18 dieną. Tikiuosi, kad balsavimas komitete įvyks būtent tada. Jeigu kils kažkokių sunkumų, galėsime dar kartą pasitarti. Bet preliminariai e, balsavimas įvyks komitete birželio 17-18 dieną ir tuomet dar turėsime pakankamai laiko klausimą pateikti Liepos mėnesio plenariniai sesijai esant reikalui galėsime tai dar kartą peržiūrėti. Labai ačiū. Dabar laukiame komisaro Almunijos. Jis turėtų atvykti pusę vienuolikos, taigi dabar padarykime poros minučių per traukėlę, kol atvyks komisaras Almunija. kad mes nežadame Okay, right, uh, we can recommence. I'm, I'm very happy to welcome Commissioner Elm. Uh, labai džiugiuosi galėdama pasveikinti komisarą Almuniją. Jis kreipsis į mus. Tikrai labai seniai jisai norėjo pas mus atvykti, bet tikrai uh, labai sunku rasti laiko komitete. Tikrai dabar labai džiaugiuosi, kad jis pas mus atvyko. Na ir viskas vyks taip, kaip įprasta. Diskusija vyks įprastinė tvarka. Visų pirma pasisakys komisaras, o paskui prasidės klausimų ir atsakymų sesija. Visiems bus po penkias mintes. Dabar e, komisarui skiriame dešimt minučių, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Ačiū ekonomikos komitetui jo pirmininkiai už vėl sutiktą galimybę čia jums pristatyti 12 metinę konkurencijos ataskaitą. Pernai mūsų gyvendinimas e, vyko ir toliau sunkioje aplinkoje. Jau beveik šešeri metai praėjo nuo ekonominės krizės pradžios Europoje. Bandome spręsti ekonominės, e, socialinės, politinės pasiekmes e, po septintųjų, ypač aštuntųjų ir a, e, aišku, dabar skubiau negu bet kada reikia gyventi konkurencijos įstatymą ir turbūt a, mes pademonstravome savo a, ryštą pernai susijusią su susiliejimo kontrolė a, ir a, E, ir gyvenant antiponopolinės priemonės mes norime stiprinti e, vidaus e, rinką ir matome sektorius, kurie yra būtini dabartiniai ekonomikai, tai finansų sektorius, dujų, naftos, telekomunikacijų sektorius, apie juos vėliau kalbėsiu pernai, taip pat parodėme ryštą E, tvirtinti politiką skirtą ekonomikos sąlygom keisti kad padėtumėm valstybėm e, narėm, ko geriausio būdu panaudoti trūkstamas valstybinės lėšas, siekiant gyvenimo modernizacijos strategiją. E, apie tai pateiksiu Jums naujausią informaciją trumpai. Netrukus oficialiai pristatysime savo teisėkuros iniciatyvą dėl šitos įgyvendinimo pernai tęsėme valstybės pagalbos taisyklių taikymą, sunkumus patiriančiams bankams, siekiant, kad sektorius būtų skaidresnis, siekiama sukurti galų gale išbaigta bankų sąjunga, bendra priežiūros institucija ir tikėsime, kad tai padės išspręsti e, sunkumus. Tuo tarpu parlamentas kartu e, su e, taryba artėja prie patvirtinimo teisėkuros akto skirto bankų pertvarkai. Tai svarbus žingsnis į priekį, tačiau siekiant užtikrinti perėjimą prie. Uh, stabilios situacijos ir visose ES valstybėse ir eurozonos valstybėse mes siekiame numatyti taisyklės, kurios prisidėtų prie reguliavimo sistemos. Pernai patvirtinome 19 sprendimų dėl specialių valstybės pagalbos taisyklių finansiniam sektoriui ir nuo krizėje skirtos sistemos įdėgymo e, priėmė 62 sprendimus, įskaitant restruktūrizavimo e, sprendimus ir sprendimus dėl likvidavimo ir 28 atvejai dar neišspręsti. Norėčiau e, priminti pernykščių sprendimus dėl viso, pavyzdžiui, Ispanijos bankų restruktūrizavimo sektoriaus. Tai priimta atsižvelgiant į pernai Liepą pasirašyta uh, supratimo e, memorandumą, buvo sprendimų e, skirtų Latvijos e, būsto paskolų bankui, Deksijai, kitiems bankams, taip pat pasinaudojame instrumentais finansiniais atvejais, dėl sujungimo atveju, galbūt prisimenate, pernykštis svarbiausias sprendimas buvo draudimas sujungti Deutsche Börse su New Yorko biržu. ta sritis plėtojama. Pernai pradėjome oficialų tyrimą dėl kai kurių aspektų, e, master, dėl Mastercard veiksmų šiame sektorė. Prieš porą savaičių Visa Europe pasiūlė sumažinti savo daugiašalius įkainius e, kreditinių kortelių, e, kad tarp valstybiniai mainai būtų lengvesti. Be to 11 e, metais pradėtus tyrimus tęsėme pernai susijusius su, su įsipareigojimu nevykdymo apsikeitimo e, sandoriais, taip pat e, atvejai susijęs su Libor tarifais. Nu, šį mėnesį vykdėme uh, netikėtas patikras kai kuriuose įmonėse, biokūro sektoriuje, kitose įmonėse, kaip Libor atveju, kitais atvejais mūsų tikslas yra užtikrinti, kad įmonės nesudarytų suokalbio manipuliuoti kainom per ataskaitų teikimo sistemą. Toliau Gazpromo atvejais pradėjome pernai antimonopolinį tyrimą. Uh, ir mūsų veiksmus taip pat lydi bendri veiksmai kartu su, su kitais tarnybos departamentais, kitom ES institucijom, kalbant e, apie energetikos e, sektorių. E, praeitą savaitę vadovai patvirtino veiksmus, numatome bendros rinkos teisės aktus ir telekomunikacijų srityje Ir e, kalbant apie Hatches on 3G, e, Austrija e, patvirtinome apie sprendimą praeitą gruodį, komisija patvirtino plačiojo šio ryšio gairias, gyvendinant modernizacijos programą. Ir aišku, Europos ekonomikos gaivinimas priklausys nuo rinkos konkurencingumo uh, E, skaitmenių technologijų srityje ir e, galėčiau pasakyti, kad e, yra, yra atveju pradėtų nagrinėti pernai, jie dar neišspręsti. Toliau, kalbant apie elektroninės knygas, vykdami tyrimai susijęs su Apple kitais svarbiais leidėjais. Ir pritarėme, kad susijungtų Universal ir EMI po to, kai gavome pakankamai svarbių nuolaidų. Toliau tyrėme bylą susijusią su Google. Tad e, tokius įgyvendinimo veiksmus vykdėme pernai, kalbant apie e, politinius poslinkius. 11 gegužė e, komisija pradėjo gyvendinti valstybinės pagalbos modernizavimo strategiją. Šitas procesas jau įsibėgėjo. Toliau bus naujos gairės skirtos regioniniai pagalbai. Kita mėnesį tai tvirtinsime. Bus procedūriniai reglamentai. Jūsų komitetas kaip tik tai praeitą savaitę patvirtino pranešimą. Toliau inovacijų gairės ir rizikos kapitalo gairės, energetikos aplinkosauginės gairės. Visa tai numatyta tvirtinti šių metų antrą pusmetį ir kitų metų e, pradžioje. Ir e, tikiuosi, kad didžioji modernizacijos strategijos dalis jau bus įgyventa iki 2014 metų pabaigos. Toliau antimonopoliniai veiksmai, susijungimų skirti veiksmai ir galiu pasakyti, kad per ateinančią savaitę kolegijai pateiksiu atitinkamą pasiūlymą. Toliau dėl 11 metų konkurencingumo ataskaitos tai teiksiu tvirtinti taikant įprastinę teisėkuros procedūrą. Uh, Na, tai bus pirmą kartą konkurencijos srityje ir su džiaugsmu jums pristatysiu, pristatysiu pagrindinius bruožus mūsų pasiūlymų iš karto po to, kai tik tai komisija tą, e, tą patvirtins. Tikiuosi parlamento palaikymo, ypač šio komiteto ir tikiuosi, kad pasiūlymą galėsime greitai patvirtinti. Kai tai padarysime, būsime pasiekę dviejų tikslų, kurių bendrai siekime. Tai visų pirma, kad būtų galima uh, greičiau gauti kompensaciją, kai pažįsti konkurencijos įstatymai. Uh, ir uh, toliau sieksime geriau gyveninti ES konkurencijos įstatymus, numatome procedūrinius pakeitimus, uh, kad galėtume peržiūrėti problematinės uh, uh, bylas, uh, kur kas palankiau elgdamiesi verslo atžvilgiu. Uh, ir mažinsime reikalavimus teikti informaciją įmonėms neproblematiškais atvejais, tai pagreitins procesą ir tokiu būdu galėsime e, susikoncentruoti į problematiškiausius įmonių sujungimus. Ir e, reikėtų pagalvoti, ar e, reikėtų taikyti reikalavimus, kai įsigymas nekontroliuojantis paketas. Uh, Ir e, atsižvelgiant į tai, kad tai problemų nekelia pastaruoju metu ir dabar neturime išteklių tam, bet tam reikėtų naujo susijungimų reglamento. Ir e, dėl šio galimo patobulinimo kitą mėnesį pradėsime viešasias konsultacijas ir e, kalbant apie sujungimo bylų perdavimo tarp komisijos valstybių narių, taip pat reikėtų pagalvoti apie keitimus toliau mūsų bendradarbiavimą su kitom agentūrom. Pernai komisija toliau kartu dirbo su nacionaliniam institucijom, uh, Europos konkurencijos tinklo rėmose, kad būtų galima geriau gyventinti monopolinės taisyklės, kalbant apie trečių valstybių agentūras. Man pranešta, kad bendradarbiavimas stiprėja. Pavyzdžiui, prieš porą metų susitarimas pasirašytas su Šveicarijos konkurencijos komisija, tai e, turėtų dar patvirtinti e, Europos ir Šveicarijos parlamentai. Pirmą kartą pagal susitarimą komisija galės e, dalintis įrodymais surinktais tyrimo metu su trečių šalių konkurencijos institucijom. Taigi, gerbėmieji, daug ką reikia padaryti, kad ES išbristų iš krizės, kad tvariai atsigautų ekonomika, turime stiprinti finansinę sistemą, turime geriau pastikrinti, paskirstyti pastangas Turime remti e, tyrimus, mokymus, inovacijas, švietimą. Turime baigti gyvendinti Bankų sąjungos projektą. Turime toliau dėti pastangas, kad bendra rinka veiktų veiksmingiau. Konkurencijos politika čia yra ne E, būtinas komponentas, nes per tą politiką galime panaudoti visą potencialą mūsų bendros e, rinkos, tokiu būdu galėsime panaudoti verslo potencialą, skatinti ekonomiką. Žinau, žinau kad pritarėte tokiem tikslam, mes kartu norėsime e, siekti šių tikslų su parlamentu per savo dialogą. Ir per bendradarbiavimą su konkurencijos darbo grupe, kurį kaip tik jūs ir sukūrėte. Uh, We'll I... Dabar prasidės klausimo atsakymų raundas. Prašyčiau e, narių ne, nenaudoti ilgiau nei dviejų minučių klausimui. Jei visi viršite pasisakymui skirtą laiką, turėsiu jūs nutraukti. EPP frakcijos vardu Žan-Pol Gozis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Aš čia. Aš žiūrėjau, kurioje, kuriuo kanalu vyksta vertimas į ispanų. Ačiū už tai, kad atėjote susitikti su mumis. Su, atidžiai klausiausi jūsų pristatymo. Turiu klausimą, kuris gali pasirodyti juokingas, bet jis aktualus įmonėms ir tam, kaip piliečiai kai ką mato Europoje. Kovojant su e, perpardavimais ir, ir Arceloro metalo, metal e, veikla. E, Prancūzija ypač aktualu tai, kad e, vagiami yra geležinkelių bėgiai, žmonės parduoda metalą e, perdirbimui. Ir įvestas draudimas e, supirkinėti iš privačių asmenų e, metalą. E, na, tikslas kilnus, tačiau situacija yra savotiška, nes skirtingos nuostatos galioja valstybėse narėse. Atrodo, kad kai kurios medžiagos dings iš kai kurių valstybių narių žaliavų rinkos ir bus parduodamos kaiminėse valstybėse. Na, galbūt šis klausimas atrodo nesvarbus, bet noriu pasiklausti, ar komisija ėmėsi žingsnių normalizuoti padėtį. Prancūzijos ministras pareiškė, kad reikia ieškoti sprendimo Europos lygmenių, kad būtų, nes tik taip galima veiksmingai kovoti su tokiais prasižengimais. Uh, Na, galbūt tai atro, situacija atrodo anegdotiška, bet tai aktualu prancūzams ir piliečiams Europoje. Ačiū, ponė Gozės. Atvirai pasakius, negaliu dabar atsakyti Jums į šį klausimą. E, šis klausimas priskirtinas Jūsų tėvinainio pono Barnyje kompetencijoms, jo atsakomybės ryčiai. Bet kai e, žodis konkurencija, e, visiems jis siejasi su jūsų pavardė. Ačiū. Bet aš ne, nesikišiu į savo kolegų kompetencijos rytis. Bet e, yra kai kurių sąlyčio taškų, pavyzdžiui, metalo ir prekių panaudojimas kaip užstato. Ir tai šioje srityje, man atrodo, irgi formuojasi monopolis. Galbūt reikėtų pasvarstyti prekių naudojimą užstato tikslais ir kaip spręsti šį klausimą. Ir dėl to atsiranda kai kurių prekių stygius, kalbant ir apie metalo rinką, Galbūt mm, vertėtų pamastyti apie teisės aktą, numatantį gairias šioje srityje. Dabar socialdemokratai Lisa Ferreira. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu du klausimus apie bankų sąjungą ir naująją direktyvą skirtą bankų sektoriaus pertvarkymui ir e, bankų priežiūros institucijos kūrimą. E, bankų pertvarka, e, kur įvedama kitokia sistema aktyvų ir pasyvų reikalavimo atveju numatoma galimybė taikyti bankams sankcijas. Ir jeigu bankui e, pritaikomos sankcijos, tai e, potencialių indėli, indėlininkų akise jis atrodys nepatikimas, nežiūrinti tai, kad jo, jis turės net keletą apsaugos sistemų. O tuo tarpu bankai, kurie iš tikrųjų yra silpni, e, pritrauks daugiau indėlių ir tie bankai, kurių veikla netokia skaidri, atsidurs palankesnėje pozicijoje. Jie, jie, tie bankai, kur, kurie bus, kurių veikla bus skaidresnė, turės daugiau mokėti už tai, kad pritrauktų indėlininkus. Na, tai sudėtingas klausimas, ką komisija rengėsi daryti šioje srityje. Dar vienas klausimas. Dėl e, naujų teisės aktų skirtų e, krizės E, padarinių sprendimui. Nenumatomas bankų išpirkimas ir noriu paklausti, ką darysite, kad e, geriausiai valstybės, e, kurių, kriterijai, kurių rodikliai yra geriausi, kaip skatinsite tų valstybių bankus, nes silpniau silpnesnės, silpnesnės situacijoje esančių e, e, bankų situacija yra tokia, kad jiems teks, tektų finansuoti e, bankų problemas privačiomis lėšomis. Ačiū, ponė Pareira, sako komisijos narys. Atsakydamas į pirmąjį jūsų iškeltą klausimą, noriu pasakyti, kad šio klausimo neišspręsime užtikrindami valstybės pagalbos kontrolę jei bankas neturi pakankamai kapitalo, neužsitikrina jo per akcijas, neturi jo savo balanso, e, balanse, neturi galimybių kapitalo absorbuoti galim, galimus nuostolius, garantuoti įsiskolinimus, tuomet atsiranda, atsiranda ta indėlių hierarchijos tvarka sąrašas, kreditorių, prioritetinių kreditorių sąrašas, indėlininkai, kuriems galioja e, indėlio apsaugos garantijos ir, ir indėlininkai, kuriems negalioja tokios garantijos. Kalbame apie indėlius iki 100 tūkstančių eurų. Yra skirtumas tarp finansinių struktūrų, bankų, kuriuose e, įsipareigojimai ir aktyvai yra labai gerai subalansuoti ir bankų, kuriuose kurie net, netai priklausomi nuo prieigos prie rinkos ir indėlininkų padėtų indėlių. E, na, jau matėme, kas vyko Kipre ir ateityje gali būti tokių atvejų, kuomet teks spręsti bankų grupėms iškilusias problemas. Aš suprantu, kas jums kelia nerima, bet e, jeigu vien per valstybės pagalbos kontrolę arba tos atvejus, kuomet bankas pats prisideda sprendžiant savo problemas, tai, tai nėra susijęs su valstybės pagalba. Pagal jos apibrėžimą valstybės pagalba gali būti panaudojama nuo to momento, kai bankas nebegali pats savo pagelbėti ir, ir tenka pasitelkti lėšas iš valstybės biudžeto arba valstybinių fondų. Tai daugiau parlamento ir tarybos svarstamos bankų per, pertvarkymo direktyvos klausimas, o ne valstybės pagalbos klausimas. Kai valstybės pagalbos taisyklės e, galioja, ir, ir čia pernu prie antrojo jūsų to klausimo, jis susijęs su pirmuoju. Pro, bankų problemo sprendimo procedūroje e, valstybės pagalbos taisyklės yra aktualios, jeigu panaudojami nacionaliniai ištekliai iš bankų gelbėjimo fondo. Tuomet tai yra traktuojama kaip valstybės pagalba arba jeigu pasitelkiamos e, privataus ir valstybinio sektoriaus lėšos. Nacionalinis e, indėlių garantijų fondas yra valstybinės lėšos ISM lėšos, pavyzdžiui, buvo panaudotos Ispanijoje ir tai traktuojama kaip valstybės pagalba. Jei ateityje Europos lygmenį atsiras savitarpio gelbėjimo fondas, tai tai ne, nebus valstybės pagalba. Bet jeigu valstybė skiria lėšas, tai, tai yra valstybės pagalba ir kuomet tokio fondo lėšos panaudojamos, galioja valstybės pagalbos taisyklės. Mes peržiūrime dabar ES e galiojančią sistemą šioje, šioje srityje ir rengėme naujas gairias, kurios tikiuosi bus patvirtintos iki vasaros. Ir e, remdamiesi turima patirtimi, ypač Ispanijoje sukaupta patirtimi, ir Niderlandų vyriausybės sprendimu manome, kad valstybinių lėšų arba valstybės fondo lėšų panaudojimas neturi būti traktuojamas e, valstybės pagalba, jeigu iki tol nevyko finansavimas privačiomis lėšomis trimis lygmen, lygmenimis. Visų pirma, pagal prioritetinį kreditorių sąrašą. Taip pat e, mes manome, kad valstybės e, lėšų, valstybinių fondų panaudojimas turi vykti e, lygia greta, paraleliai kaip ir tos e, fin, bankų problemų finansavimas privačiomis lėšomis trimis lygminėmis. Pirmininkė, tai įdomu, bet man ištrodo, kad iškyla problema. Uh, dėl, e, dėl, dėl tų prioritetinių finansavimo taisyklių, nes reikia sukaupti, atgauti lėšas, kad tai būtų įmanoma. Dabar Alde frakcijos vadu ponas Ramon. Oi. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti šiandien pono Almunijos kalba, ispaniškai. Skaičiau žan mane memoarus ir tikrai žinau, kad jūs dalyvavote vienam renginiai Briuselėje. Ehm, tai buvo Katalonijai skirtas renginys. Jeigu ehm, galbūt vieną dieną aš suprasiu ir katalonų kalbą, galbūt e, jeigu Katalonijos likimas būtų buvęs kitoks, tai ir šiandien mes šiandien čia nesėdėtume. Bet e, ką yra pasakę Žan Monė? E, jis sakė, kad e, bankų kreditai yra labai svarbus ekonomikos augimui. Jie vaidina tokį pat vaidmenį kaip ir anglis, plienas šeštame dešimtmetyje. Uh, Ir e, Žanmonė sakė, kad reikėtų stengti sukurti bankų sąjungą prieš ieškant kitokių sprendimų kaip e, fiskalinė sąjunga arba euro obligacijos. Taigi reikėtų didesnį dėmesį skirti bankų sektoriui, nes jie skatina ekonomikos augimą. Kalbant apie viduržymę jūros šalis, tai mes e, pastebėjome, kad ten kreditų išduodama vis mažiau negu kad šiaurinėse šalise. Ir aš manau, kad tai irgi reikėtų spręsti. Ispanijoje buvo bandyta išgelbėti bankų uh, sistemą, nors nebuvo pakankamo pinigų srauto. Uh, Ispanijoje e, didžiausi bankai užima 3 ketvirtadalius rinkos. Ką Jūs apie tai galvojate? Kaip manote, ar yra ryšys dėl to, kad sumažėjo išduodamų kreditų skaičius ir tokios e, bankų koncentracijos sutelkimo vienose rankose? Ačiū, sako komisaras. Aš Jums pritariu. Iš tikrųjų yra būtina kuo skubiau spręsti bankų sąjungos klausimą. Tai reikia daryti kiek įmanoma e, greičiau ir kiek įmanoma e, protingesnių būdų. Tai yra neišvengiama. Tikrai nesakau, kad kitos diskusijos, kiti sprendimai netokie svarbus. Ne, tai netiesa. Šiuo metu Europoje vyksta ir kitos svarbios diskusijos apie ekonomiką, apie finansus, apie e, finansinių sandorių mokestį, apie energetiką, skaitmeninę erą. Iš tikrųjų vyksta daug svarbių klausimų, bet e, kreditai yra ko gero svarbiausias klausimas. Be kreditų būtų sunku įsivaizduoti, e, kad sėkmingai galėtumėm įgyvendinti bet kokią augimo strategiją ir įgyvendinti bet kokią politiką. Dabar kalbant konkrečiai apie Ispaniją, tai pasakysiu štai ką. Aš nemanau, kad reikia kalbėti apie tai, kad daugiausia problemų turintis bankai išduos kreditus. Reikėtų e, skatinti pinigų srautus. Apie 80 procentų e, bankų sektoriaus e, buvo rekapitalizuotas. Yra bankų, kurie e, krizę išgyveno ir jie naudojasi savais ištekliais, susiduria su didesniais ar mažesniais sunkumais. Jie taip pat turėjo pakoreguoti savo um, balansą. Yra ir tokių bankų, kurie turėtų pagerinti kreditų srautus. Nežinau, kaip tai padaryti. Man atrodo, kad reikėtų atsižvelgti ir į e, paklausos pusę, kiek kreditų reikia, dabar susidurėme su recesija ir ekonominiai lūkesčiai yra tikrai labai trapus, e, labai nedideli, dėl to yra nedaug investuojama. Man atrodo, kad e, reikėtų tam tikrų paskatų reikia e, reformų ne tik finansų sektorija, bet ir kitur. Buvo bandyta rekapitalizuoti bankus, išgrininti jų balansą. Ir tokie veiksmai neturėtų užkirsti kelio ekonom... E, kapitalo srautams. E, Turiu pasakyti, kad Ispanijoje šiuo metu kyla problemų ir dėl kreditų pasiūlos, ir dėl kreditų paklausos. Bankai yra restruktūrizuojami, tai yra tikrai sudėtinga, bet neišvengiama ir mes iš tokių restruktūrizuojamų bankų negalima reikalauti daugiau negu kad iš kitų bankų. Iš tikrųjų, jūs pastebėjote teisingai, kad dabar uh, um, bankai Ispanijoje susiliejo, pateko į vienas rankas. Ir man atrodo, kad vis dėlto ES bankų e, sistema Ispanijoje nėra labiausiai koncentruota vienose rankose. Be abejo, bankai vaidina tam tikrą vaidmenį ir finansų rinkose, finansų sektorėje, ir tai e, reiškia, kad galima tam tikrą bankų koncentraciją. Žinpol Basiai, prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau e, padėkoti komisarį už tai, kad jūs pas mus atvykote. Jūs uh, pas mus atvykote padiskutuoti, mes už tai esame tikrai labai dėkingi ir tuo džiaugiamės. Norėčiau e, pasakyti, kad e, vis dėlto jūsų žanginėje kalboje kai ką pamiršote paminėti. O tai vis dėlto yra svarbus dalykas strateginė prasme. Turiu menį rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta ir pristatyta parlamente šių metų sausio mėnesį tai padarė mūsų ekon komitetas. Toje rezoliucijoje buvo kalbama apie e, ES ekonominę politiką. Na ir tos rezoliucijos šeštame punkte nurodyta, kad konkurencingumo politika nusipelno tam tikros paramos siekiant atsižvelgti ir į aplinkos išsaugojimą, ekologinio aspektų integraciją, alternatyvių energijos šaltinių naudojimą. Ir būtent tai atsižvelgus turėtų būti formuojama ir konkurencingumo politika. Na tikrai mums tai nėra nesminis dalykas. tai iš tikrųjų svarbu, norint sukurti naujas darbo vietas, skatinant ekonomikos augimą. Ir norėjau pasterauti. Tai yra tam tikras naujas strateginis aspektas ir aš norėčiau pasterauti, kaip jis yra integruotas į jūsų vykdomą politiką. Kaip tai yra integruota į ES konkurencingumo politiką. Ar tai buvo padaryta ar ne? Komisaras. Aš kalbėjau apie tam tikras gairias, kurios turės būti peržiūrėtos iki dabartinės kadencijos pabaigos. Taip pat kalbėjau ir apie tam tikras gairias skirtas aplinkos apsaugai ir energetikai. Šiuo metu tos gairias yra orientuotos į aplinkos apsaugą. Turint omeny e, mūsų patirtį, kuri nurodo, kad reikėtų sieti energetikos politiką su aplinkos apsaugos politika, šiuo metu yra rengiamas viešosioms konsultacijoms. Ir bus e, galimybė viską aptarti drauge ir kalbant apie tuos naujus pasiūlymus, mes skiriame daug e, pastangų tam, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai būtų, tarnautų visuomenį ir būtų prieinami žmonėms, vartotojams, o ateityje rengiamės ne tik siekti ES mastu nustatytų tikslų. Kalbame apie laikotarpį po 2020-ųjų. Mes norime pasinaudoti sukaupta patirtimi, uh, sukaupta analizuojant e, programas, taip pat pasitelkti nacionalinę patirtį e, ir, pas, ir iš, išnagrinėti visą informaciją. Žinoma, atsinaujantis energijos šaltiniai darbas šios tie turi būti tęsiamas, nes jie yra absoliučiai būtini. Manau, kad reikia paskleisti pastarųjų metų patirtį, pasimokyti iš jos, nes kai kurie ener atsinaujinančios energijos šaltiniai e, yra konkurencingi, tampa konkurencingi iš karto be papildomų pastangų ir tai yra geras dalykas, pavyzdžiui, vėjo energija esant tam tikrom sąlygoms, gali tapti konkurencinga be papildomos valstybės pagalbos. Ir kitas svarbus aspektas yra užtikrinti, kad paramos, nacionalinės e, paramos e, atsinaujinantiems energijos šaltiniams programos būtų laikomos būtinybę jei nėra pakankamai dar jungčių, nėra pakankamai integruota es atsinaujančių energijos šaltinių rinka. Tai yra mūsų prioritetinis siekis. Ir sutelkus paramą, tas įdiegus nacionalinės param, paramos programas, vis tiek e, tokios energijos rinka Europos mastu išlieka susiskaldžiusi ir nacionalinės, nacionalinės galimybės ne visada yra vienodos, nėra nuoseklumo ir todėl valstybės pagalbos e, panaudojimą nacionalinėms e, e, atsinaujinančiams energijos šaltiniams turi būti turi duoti naudos Europos mastu, nes kitaip Europos rinka šių šaltinių išliks susiskaldžiusi. Ačiū dabar AKR vardybos trežik. Thank you. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Mano klausimas e, paprastas, lengvas, beje, jūs šią temą trumpai palėtėte savo įžangoje. Prieš porą savaičių komisija inicijavo nepaskelbtas patikras kai kuriuo energetikos bendroviu. Pat ir pats bendrovės susijusios su kainų pranešimu, jeigu pasirodys, kad tos bendrovės iš tiesų manipuliavo energetikos kainom, pasiekmes bus didžiulis ne tik tais ne tik tai e, dujų e, kainom, e, gali būti, kad ir produktai buvo pardavinėjami per didelėm kainom, e, žala vartotojams tokiu atveju didelė yra. Kas e, atsitiks, jeigu bus nustatyta, kad tos bendrovės e, pažeidė antimonopolinius teisės aktus? kaip e, bus tokiu atveju elgiamasi valstybėse narėse su vartotojais ir ar komisija padės kompensuoti žalą atskiriam asmenim. Ačiū, ponė Streičia. Kaip, kaip sakėte, iš tiesų prieš porą savaičių atlikome nepaskelbtas patikras kai kuriuose naftos energetikos bendrovėse, ypač naftos bendrovėse, kai kuriuose platformose. Jūs paminėjote plats iš ten būt, būtent e, gaunamos ataskaitos yra naftos e, bendrovių, kad, e, kad būtų galima nustatyti naftų kainas, kitas kainas, lyginamasias kainas. Ir tas tyrimas, kurį atliekam ten, panašus į Libor tyrimą ir viena vertus yra galimas piknaudžiavimas, manipuliavimas e, lygiaminamąją kainą, atsižvelgiant į tai, kaip rengiamos yra e, ataskaitos, siekia nustatyti, kokia lyginamoji e, kaina, kuri kasdien skelbiama rinkos dalyviams kartu. Galimas ir suokalbis pažeisti konkurencingumo e, teisės e, aktus e, ir tai duotų naudos dalyvaujantiems tose manipulacijose arba tiems, kurie iš anksto informuojami apie tai, kaip bus manipulacijos dėka pakeista lyginamoji kaina. Jeigu tai pasitvirtins, aš čia negaliu spėlioti, nes mes tik tai pradedame gautos patikrų metu informacijos analizę. Uh, Tuomet tvirtinsime e, sprendimą pradėti oficialų tyrimą. Kalbant apie finansinius ilginamosius rodiklius, mes nagrinėjame e, galimus e, pažeidimus arba piknaudžiavimą dominuojančią poziciją. Tai būtų pagal sudarties 101 ir 102 straipsnius ir negaliu prognozuoti, kai bus energetikos sektoriui. Ar bus pasirinktas toks dviejopas kelias taikyti abu straipsnius 101 ir 102, ar bus nuspręsta pasirinkti taikyti vieną iš tų straipsnių. Tik tai pradiniai procedūros etapai dabar yra. E, dabar dėl tų e, manipulacijų. Jeigu bus tai patvirtinta de facto, tai iš ties e, reikš, kad didžiulė žala e, padaryta vartotojams ir čia bus e, galimi kompensacijų reikalavimai. Ir kaip sakiau, po poros savaičių teiksime teisėkuros iniciatyvą dėl prievatos gyvenimo konkurencijos taisyklių ir tai leis reikalauti kompensuoti e, žalą dėl konkurencijos teisės aktų pažydimo. Tikiuosi, kad parlamentas parems mūsų teisėkuros iniciatyvą, kad tai bus bendro sprendimo uh, na, prieimimo procedūros tvarką patvirtinant kaip įmanoma greičiau, kai kurios valstybės e, narės numato atsakomybę savo teisės aktuose, tačiau reikia ir europinio teisės aktų. Kaip žinote, parlamentas diskutavo šį klausimą. Jūs balsavote dėl parlamento pranešimo, dauguma parlamento narių pritarė. Ir ši institucija mano, kad uh, kolektyvinės teisės e, e, gynimas nusipelno platesnės analizos, kad, e, kad būtų galima po to tik tai renkti teisėkuros iniciatyvą, kalbant apie kompensaciją tokią, bet, bet kaip sakiau, mes teiksime teisėkuros iniciatyvą dėl konkurencijos nuostatų. Dabar žaliųjų vardu Jurgen Gliutė. Ačiū, gerbiamas komisarė, aš norėčiau Jums pateikti du klausimus. Visų pirma, yra e, ginčas su Google įmonė. Kilo problemų dėl to, kad Google um, e, teikia privilegijas tiems klientams paieškos sistemoje, kurie reklamavosi, kurie užsisakė reklamas ir tos įmonės, ne, kurios neužsisakė reklamų Google, buvo reitinguojamos praščiau. Taigi dėl to kilo ginčas su Google ir e, Google buvo pateikusi savo atsakymą dėl suformuotų klausimų, tačiau tas atsakymas nebuvo labai teigiamas. Uh, Norėčiau pasitarauti, ką apie tai mano komisija. Toliau antras klausimas. Man atrodo, mes jau kalbėjome apie tai e, praėjusio susitikimo metu. Turiuomenį pienininkystę, pienininkystės sektorių. Pieno e, gamintojai buvo atvykę į Briuselį, jie rengė demonstracijas reikalavo geresnių sąlygų, gynė savo interesus. Ir už viso to e, slypi didelė problema. Smulkieji pieno gamintojai rinkoje yra atsidūrę labai silpnoje situacijoje, prastoje situacijoje. Jūs sakėte, kad e, smulkieji pieno gamintojai turėtų e, vienytis, burtis į didesnius gamybos vienetus ir man atrodo, kad tai kelia ekologinių problemų, apie tai kalbėjo ir kolegė kita kolegė, man atrodo, kad ekologinė prasme būtų e, geriau privilegijų teikti smulkesnioms įmonėms, nes jos e, mažiau teršia aplinką. Reikėtų užtikrinti, kad tokios mažos įmonės, maži pieno gamintojai galėtų ir išgyventi, kad jiems būtų teikiamos subsidijos, būtų sudaromas palankesnės sąlygos rinkoje. Uh, Man atrodo, kad tai iš esmės neprieštarauja tiesioginiai pagalbai e, žemės ūkio sektoriuje. Dabar tie e, smulkieji gamintojai yra tiesiog įtraukiami, integruojami į visą grandinę, visą gamybos grandinę, bet jiems vis tiek labai sunku išgyventi. Markus, visa tai yra susiję ir su konkurencingumu. Taigi, komisarė, aš norėčiau Jūs pastirauti, kaip Jūs vertinate visą šį procesą. <laughs> You prefer to have your debate? Nežinau, ar jūs norite pasikalbėti tarpusavėje? Grįžkime prie Google įmonės. Žinome, kad 2010 pabaigoje pradėjome tyrimą dėl galimo e, antimonopolinių taisyklių pažeidimo. E, paieškų rinkoje, kurie Europoje yra monopolizavusi praktiškai visiškai Google įmonė. Ji turi 90 procentų rinkos. Mums bandome atsakyti į keletą klausimą. Vertikalios e, paieškos paslauga, kuri buvo pristatyta ir pasiūlyta, turi būti, turi tekinti e, tam tikrus e, sąžiningos konkurencijos reikalavimus. Pavyzdžiui, vertikali paaiška reiškia paaiška, kuomet jūs ieškote restoranų, e, kitų paslaugų. Yra konkurentai rinkoje ir Google teikia tokios paieškos paslaugą. Antras svarbus aspektas. Google e, pristatomas kitų sukurtas turinys, e, kuomet tie kiti trečiosios šalis nedavė savo sutikimo. Dar vienas dalykas, kurį tyrėme, e, Google dėrėjose ir sudarė sutartį su tais e, interneto veikėjais, kurie Google paieškos naršyklę naudoja, pristato savo svetainėje šalia informacijos, kurią jie pateikia. Ir dar vienas dalykas, kaip Google elgėsi su programinė, programinė įranga e, tų įmonių, tų veikėjų, kurie e, patalpina savo reklamą Google e, svetainėje, nes sulaukėme skundų, kad e, tos pačios programinės įrangos, tie, tie reklamų, ta, save reklamuojančios įmonės negali panaudoti kitur, bandydamos reklamuotis kitur, o tik Google svetainėje. Mes e, nagrinėjome pasiūlymus, kuriuos Google mums pateikė prieš daugelį mėnesių, e, bandydama išklaidyti mūsų abejonės ir mums kilusi susirūpinimą. Dabar atliekame rinkos bandymus. Google e, įmonė, bendrovės pateiktus pasiūlymus uh, pristatėme skundo autoriams ir visiems, visoms suinteresuotoms šalims. Šis rinkos bandymas, testavimas turėjo baigtis vakar, tačiau paprašus kai kuriems to testavimo dalyviams nusprendėme jį pratesti dar mėnesiui, iki birželio pabaigos, kad gautume aiškius atsakymus, kad būtų parengta analizė, Ir kai išnagrinėsime gautus atsakymus, kreipsimės į Google bendrovę, veikiausiai, nežinau dar, negaliu to iš anksto pareikšti, bet tikriausiai kreipsimės į Google ir paraginsime Google patobulinti savo pasiūlymus. Jei šių mainų, po šių mainų, po šio komunikavimo Google mums pateiks pasiūlymą, kuris mano manimu išsprendžia iškiausias problemas. Remdamiesi reglamento 9 straipsniu, priimsime sprendimą, pagal kurį šie pasiūlymai šios atitaisomo poveikio priemonės taps juridiniais įsipareigojimais. Jei dėrybos nesibaigs pozityviamis išvadovimis, eisime e, e, pereimėsime į kitus etapus numatytus 7 straipsnio procedūroje. Tai yra, priimsime negatyvų sprendimą. Tikiuosi, kad mums pavyks e, priimti sprendimą pagal 9 straipsnį, tai yra tikiuosi, kad iki metų pabaigos būsime išsprendę visas problemas, kad Google narš, paieškos e, problemos bus išspręstos. Yra ir kitų atvejų susijusių su Google įmonė. Jie oficialus tyrimas dar nepradėtas, bet, pavyzdžiui, sulaukėme skundo dėl Android ekosistemos funkcionavimo aspektų. Mes nagrinėjame šį atvejį, sulaukėm, nes sulaukėme oficialaus skundo, dar nesame apsisprendę, ar pradėsime oficialų tyrimą pagal visus reikalavimus. Ir yra dar kitų aspektų. Google įsigijo Motorola įmonę ir kai kurių standartinių patentų naudojimo atvejais kitos įmonės kaltina Motorola tuo, kad ji e, piknaudžiauja dominuojančią mm, rinkos poziciją ir kai kuriuos patentus Motorola naudoja taip, kad galima būtų traktuo, tai galima būtų traktuoti kaip e, antimonopolinių nuostatų pra, pažeidimą. Toliau, pienas. Ir pieno gamintojai. Konkurencijos politika turėtų būti įgyvendinama ir žemės ūkio sektorioje, tačiau pagal sutartį konkurencingumo politikos principai turi būti gyvenima atsižvelgiant į konkretų sektoriaus pobūdį. Ir kalbant apie pieno sektorių. Esame pateikę iniciatyvų, kad būtų subalansuoti ir suderinti visi aspektai e, specifinis sektoriaus pobūdis ir konkurencijos taisyklės. iš esmės e, už tai yra atsakingos nacionalinės institucijos, kurios užtikrina sąžininką konkurenciją, nes pieno sektorius yra nacionalinis. Kol kas nesulaukėme e, skundų, pagal kuriuos reiktų nagrinėti pieno sektoriaus padėti ES e mastu, tik dėl konkurencijos, bet ne dėl mono, antimonopolinių nuostatų pažeidimų, dėl susiliejimų. Ir kalbant apie konkurencijos politikos įgyvendimo užtikrinimą. Tai įdomus atvejs, bet tai tikrai nėra lengvas atvejs. Jūs kalbėjote apie rinkos principus. BŽUP e, tikslas užtikrinti perėjimą per, prie rinkos mechanizmų. Jei rinkos mechanizmai funkcionuoja, tuomet konkurencijos politika turėtų būti užtikrinama, nes uh, rinka be konkurencijos, be sąžiningos konkurencijos yra siubingas dalykas. Galiu taip pat prisipažinti, kad aš niekada nesižavėjau senąją žemės ūkio politiką, senąją jos versiją man labiau prie širdies labai griežtai reglamentuota politika nei visiškai nevaržoma rinka be jokios e, konkurencijos politikos. Jeigu užduodate svarbius klausimus, juos norite sulaukti atsakymo, e, bet prašau neviršti dviejų minučių ribos. E, Markus, dabar tu gali atsikeršyti, nes kolegos per ilgai kalbėjo. Ačiū. Na, bet aš nieko nesakysiu apie pieną. E, tikrai džiaugiuosi, kad e, jeigu kitą sezoną bendradarbiavimas tarp katalonų ir bavarų būtų dar intensyvesnis, ypač futbolas rytyje. Na, bet gana jokauti, dabar pereikime prie rimtų dalykų. Jūs sakėte, kad tikrai e, buvo puiku laimėti Vemblyje, bet gal pakalbėkime apie bankus. Jūs kalbėjote apie dabartinę situaciją. Jeigu aš esu gerai informuotas, dar šią savaitę komisija pateiks pasiūlymą dėl agentūros, kuri turėtų užsimti bankų likvidavimu. Mes e, sakėme, kad turime bejon dėl teisinio pagrindo 167 straipsnio šeštos dalies. Ar tai yra tikrai įmanoma? Ir dar vienas klausimas, kur tokia agentūra galėtų įsikurti? Taigi, pirmininkė, kaip matote, kalbėjau labai labai trumpai. Gracias. Ačiū. Tikėjausi, kad kalbėsite apie futbolą ir konkurenciją, nes yra ir mm, su šiais dviem klausimais susijusių paraiškų. Javier Martijas, Martinės ir Bayern galbūt, bet ne, atrodo, kad tai nebūtų, jūsų nedomintų. Bankai. Mes rengėmės pateikti teisėkuros akto pasiūlymą kad atsirastų vieningas bankų problemų sprendimo mechanizmas eurozonoje. Tai tikriausiai nieko nenustebins, nes tai nes jau prieš metus valstybių vyriausybių vadovai palaiko tokį sprendimą, tokį kelią. Ta palaiko ir parlamentas. Bankų sąjunga be vieningo bankų uh, E, klausimų sprendimo mechanizmo yra niekas, būtent todėl mums jo reikia. Na, kalbant apie tai, kaip tai funkcionuos, mes sprendimo šiuo klausimu dar nėra, nesame prieėmę. Ir ne, ne aš esu atsakingas, tiesiog aš esu ten ir dalyvauju diskusijose šiuo klausimu komisijų kolegijoje, e, konsultuosiu tais klausimais su ECOFIN direktoratu ir rinkos direktor, direktoratu. Net jeigu būčiau atsakingas už šią sritį, negalėčiau su jumis tuo klausimą svarstyti, nes, esu, nes nesu teisinių klausimų ekspertas. Žinau, kad skirtingose valstybėse narėse uh, E, tai svarstama ir ypač Vokietijoje vyksta intensyvios diskusijos dėl to, ar gali atsirasti ta vieningos institucijos, vieninga institucija nepakeitus sutarčių, bet kalbėdamas, pristatydamas savo poziciją, Noriu pasakyti, kad komisijoje sprendimas šiuo klausimu dar nepriimtas. Mums dar reikia kelių savaičių, kad galėtume, būtume pasirengę visą tai svarstyti. Per e, pa, pastaraisiais metais e, jūs kalbėjote ir apie bankų restruktūrizavimą ir bankų likvidavimą. E, tai yra būtent jūsų kompetencija. Ir uh, Aš noriu pasiteirauti, ar yra reikalinga nauja agentūra, jeigu jau yra ir atitinkamas generalinis direktoratas komisijoje. Kaip komisaras atsakingas už konkurenciją, atsakau už valstybės pagalbos kontrolę. Ir kaip jau paaiškinau poniai Ferrerai, banko problemų sprendimo mechanizmas iš dalies e, siejas, susijęs su valstybės pagalba, kuomet įvyksta išpirkimas bankų valstybės lėšomis, bet jeigu vyksta išpirkimas privačiomis lėšomis, tai visiškai nesusijęs su valstybės pagalba. Ir mes, kaip ir anksčiau, rengiamės veikti, funkcionuoti kaip de facto e, sprendimų e, problemų sprendimo institucija, kuri šiuo metu egzistuoja ES mastu. Vienintelė priemonė e, prieinama ES mastu tai yra valstybės pagalbos kontrolė, galimybė kontroliuoti valstybės pagalbą, tačiau to nepakanka jei komisijoje ar kažkur tai kitur, kaž, kalbant apie bankų sąjungą, sprendimai dėl, pirmami dėl bankų pertraukimo neturėtų užtrukti keturis metus. PP. Ačiū. E, dabar EPP e vardu, prašom. Sėdžiu štai čia. Mes e, šiuo metu Europos parlamente nagrinėjame valstybės paramos reformą. Manau, kad einame teisinga linkme tačiau norėčiau sužinoti ir jūsų nuomonę. Europos komisija e, išvaistė pernelyg daug laiko smulkiems dalykams, smulkiems ginčiams, smulkioms problemams, bet nesėmė spręsti rimtų problemų, kai buvo e, iškraipama rinka, kai buvo teikiama valstybinė pagalba. E, E, iškraipant konkurenciją, pavyzdžiui, turiuomenį laivų statybos sritį. Ir aš norėčiau jūsų pasiteirauti, e, kokias gairias e, ar kitus teisės aktus šiuo metu rengia komisija šioje srityje. Ir kaip Jūs manote, ar nevyriausybinės organizacijos, mažos įmonės, uh, gali iš tikrųjų būti paliktos nuo šalyje, kai yra e, iškraipama konkurencija. Galbūt komisija turėtų sutelkti dėmesį e, ties e, svarbiausiamis problemomis ir galite gal mus informuoti apie tai, kaip vyksta darbai su valstybinės paramos reforma. Labai ačiū. Sako komisaras, na, iš tikrųjų šis tikslas yra vienas iš tikslų, kuriuo siekiame modernizuodami strategiją bent jau trimis lygmenėmis. Šiame peržiūrėtame reglamente mes siūlome supaprastintą būdą ginčiams svarstyti. Dalis tų ginčių e, yra susiję būtent su valstybės parama Ir kai kurios iš tų ginčių galima išspręsti iš tikrųjų per labai e, e, trumpą laiką, bet mums to neleidžia dabartinis reglamentas. Mes negalime paspartinti sprendimų prieimimo, nes turime laukti atsakymą iš valstybės narės pusės ir taip toliau. Taigi, reikėtų paprastesnio būdo ginčių svarstymui, skundų svarstymui. Antra, kaip jau sakiau, savo įžanginėje kalboje mes e, pateiksime pasiūlymą dėl naujo uh, E, išimčių grupių reglamento ir mes e, e, pateiksime pasiūlymą ir dėl tam tikrų išimčių. Tai reiškia, kad mes neprašysime ex ante įvertinimo dėl tam tikros sistemos, kai norima teikti pagalbą valstybės paramą. Ir šis išimčių reglamentas E, šiuo metu dar rengiamas vyksta pirminis konsultacijų etapas, tikėkime, kad pasiūlymas bus patvirtintas, bus pateiktas iki šių metų pabaigos, kitų metų pradžios. E, reglamento pasiūlymas bus pateiktas tarybai, Europos parlamentas taip pat išreikš savo nuomonę. Jeigu enabling arba įgyvendinimo, įgalinimo reglamentas bus patvirtintas, Beje, rytoj vyks diskusijos konkurencingumo ministrų taryboje ir ko gero dėl to bus balsuojama. Ir jeigu bus patvirtintas tas įgyvendinimo reglamentas, mes galėsime išplėsti tas taikymo, tas rytis, kur galime naudoti ir išimčių reglamentą. Išskirtiniais atvejais mes galėsime sutelkti dėmesį ties svarbiais svarbiamis problemomis, svarbiais pažeidimais, kurie gali iškraipyti tarptautinę rinką. Tačiau čia reikia numatyti šia, e, ir kitų sąlygų, o būtent reikia sustiprinti savo veiksmus ekspost kontrolės rystyje. Ir kaip jau sakiau anksčiau, atvykęs pas jūs į Ekon komitetą prieš keletą mėnesių, mes atlikome analizę, išsiaiškinome, kas atsitiko per pastaruosius metus. Uh, Ir buvo iš tikrųjų e, tokių sprendimų, apie kurias ex ante mums nebuvo pranešta. Maždaug trečdalių atvejų buvo įsivėlę ir klaidų teikiant e, valstybės paramą. Ir dėl to mes turime paprašyti valstybių narių institucijų e, elgtis labai griežtai rengiant sistemą ir teikiant mokesčių mokėtojų pinigus tam tikroms įmonėms ar tam tikriems sektoriams, nes būtent e, valstybės narės teikdamos paramą nesilaiko e, e, kai kada reglamento. Ir dar vienas dalykas. Kai kurie sprendimai dėl valstybės paramos yra nepatvirtinti tinkamu laiku, nes mes esame priklausomi nuo tos informacijos, kurią mums gali suteikti tik pačios valstybės narės. Ir tokiu atveju paskatos nėra e, tinkamai e, suderintos. Kai kuriais valstybės narės e, verčiau ir užvilkina tyrimus tam, kad nereikėtų priimti sprendimo. Arba jos nesurenka informacijos atitinkamų lygmenių ir nesuteikia tos informacijos mums. Tai reiškia, kad mes negalime primti sprendimo. Taigi, procedūrų reglamente mes paprašysime um, tam tikromis sąlygomis galimybės naudoti rinkos informavimo instrumentus. Uh, tam, kad mes galėtumėm naudotis ne tą informaciją, kurią gauname iš valstybių narių, bet tą informaciją, kurią gauname iš kitų rinkos dalyvių. Na, tokia informacija mums reikalinga tam, kad galėtumėm parengti komisijos sprendimus. Ačiū. Antolin SND vardu. Ačiū. Man tikrai labai gaila, kad dėl laiko trūkumo negalėjome patvirtinti anksčiau pranešimo dėl konkurencingumo. Ekon komitete mes norėtumėm dar kartą pakartoti savo pasiūlymą. Dėl Tarkim, dėl bankų sąjungos, man atrodo, kad e, svarbu atnaujinti konkurencingumo politiką. Konkurencingumo politika turėtų būti įgyvendinama vienodai valstybėse narėse, kitaip atsiras tam tikra finansinė fragmentacija. Mums reikėtų gairių dėl konkurencingumo politikos įgyvendinimo. Dėl valstybinės pagalbos per pastaruosius trejus metus buvo priimta 1100 sprendimų dėl valstybės paramos. Kai kuriais atvejais buvo pradėti tyrimai. Penktadalių atveju buvo pradėti tyrimai. Procedūros užtrunka tikrai labai ilgai Pavyzdžiui, Ispanijoje vienu atveju sankcijų buvo laukiama dviejus metus ir e, visą tai turi tikrai rimtų pasiekmių. Kartais tikrai labai sunku tokį tyrimą dėl pažeidimų pradėti, ką jūs galite apie tai pasakyti. Ačiū. Pirmiausia, kaip žinote, Komisijoje kalbame ne tik tai apie individualios, bet ir dėl kolektyvinės kompensacijos ir parlamentas na, dalyvavo, ne, ne, ne vien šitas komitetas, visas parlamentas plenarinėje sesijoje balsavo. Ir komisijoje sakėte, komisijai sakėte, nesus, nesuplakite tų dviejų dalykų į krūvą ir mes Gerbėme jūsų sprendimą, gyvename demokratijoje, turime gerbti parlamentą, nors jūsų sprendimas per nelyką ir nenudžiugino. Bet vėlgi, tai parlamento sprendimas dėl bankų sąjungos, visiškai pritarčiau. Problemų sprendimo mechanizmai ir eurozonai ir visai Europos Sąjungai, ne vien eurozonai neturėtų reikšti, kad lankstumas yra toks, kad e, sukūriamas e, papildomas vidaus rinkos iškraipimas. Tai e, reikštų fragmentaciją ir bankų grupių ir grup, bankų grupių viduje problemų sprendimo mechanizmas neturėtų sukurti tokių situacijų nei 27, nei 28 valstybių ES. Komisija neturi leisti tokios fragmentacijos. Kitos institucijos dalyvaujančios bendro teisėkūros procedūroje taip pat nėra pernelyg optimistiškai nusiteikusios. Uh, Bet e, taryboje pastebėme, kad e, lankstumas e, didėja diena iš dienos. Dabar kalbant apie valstybės pagalbą, tai išskirtinė komisijos kompetencija. Čia reikia užtikrinti, kad būtų išlaikytos vienodos sąlygos, kiek tai teisiškai įmanoma. Ir žinoma, jeigu nebus e, teisės akto, jei jūs kartu su taryba balsuosite dėl naujų teisės aktų ir jie mus e, privers suderinti valstybės pagalbą su nauja teisėkuros procedūra numatančia didesnį lankstumą, tai e, tuomet mes stengsime staikyti vienodų sąlygų principą, tai mums esminis principas. siekiant, kad nebūtų diskriminavimo. Jūs kartu su taryba esate atsakingi už mūsų turimus išteklius komisijoje, jų mums skiriate vis mažiau. Mūsų darbo krūvis gali reikšti, kad daugiau darbuotojų turės užsiimti antimonopoliniais klausimais, sujungimo klausimais. Toliau jūs dar kai ką minėjote apie valstybės pagalbą. Tai su, sudaro trečdalį mūsų kompetencijos, du trečdalį kitos kompetencijos ir tas darbo krūvis yra labai didelis. Vis dėlto čia kalbame uh, ne vien apie žmogiškus išteklius, kai kalbame apie darbo krūvį. Jei valstybės narės nebendradarbiavo, nieko negalime padaryti. E, Atvejais Ispanijoje. Pradžia visako buvo 2002, apie tai nebuvo pranešta. Jei prieš 11 metų mums būtų pranešta, tai ir sprendimai būtų buvę rasti. Uh, prieš daugiau laiko, bet pranešimo nebuvo. Yra rimtų klausimų E, kuriuos e, turime, e, turime atsakyti. Tyrimą pradėjom vos prieš porą metų. Turime rasti gautinį sprendimą. Vieniems tai patiks, kitiems nepatiks, bet turime ir, ir jau artėjame prie to galutinio sprendimo. Dar komisijoje reikia padirbėti. Neturėjome informacijos būtinos galutiniam sprendimui priimti kurį laiką. Ispanijos žiniasklaidoje skaitau, kad Almunija atidėlioja sprendimą. Tačiau tai nėra vien mano kaltė. Werner Langen, APP vardu. Ačiū. E, komisarė, aš norėčiau Jūs pagirti už nuveiktą darbą. Jūs ir ateityje, ir praeitie tikrai labai narsiai laikėtės. Aš e, norėčiau pateikti Jums klausimą. Jūs sakėte, kad pateiksite gairias dėl ES regioninių oro uostų. Aš norėčiau pasiteirauti, kokia yra tų gairių būklė, kada galima tikėtis, kad jos bus patvirtintos. Antra. Dabar dėl viešųjų pirkimų kaimo vietovėse. Komisija yra išleidusi gairias, kad tam tikrais atvejais galima čia panaudoti ir e, valstybinės lėšas. Ar čia yra taikomos kažkokios grupinės išimtis ar ne. E, Na ir mano paskutinis klausimas yra susijęs su Lobu Green atveju. Ši įmonė bankrutavo, nes komisija nepritarė valstybiniai pagalbai ir dabar yra žemės klypas parduodamas ir pardavėjas tvirtina, kad reikia atskirai jau buvo išleista 300 milijonų eurų būtent uh, kaip valstybės paramos ir aš noriu e, pastirauti, ką Jūs manote apie tą atvejį. Jeigu dabar negalite atsakyti, gal galite paskui, paskui man atsakyti raštu. Muchas gracias, señor Langen. Muchas gracias por sus comentarios iniciales. Respondo a sus tres preguntas. Ačiū ponui Langenui už pradinius pastebėjimus. Pirmiausia, dėl oro uosto oro linijų gairių vyksta konsultacijos procesas. Tikimės, kad tai bus patvirtinta iki šių metų pabaigos. O kai tai bus padaryta, tai tuomet, kaip įmanoma greičiau, galėsime pradėti spręsti 60 neišspręstų valstybės pagalbos atvejų susijusių su oro uostais ir oro linijom gaunančiom subsidijas, kai skrydžiai vykdomi tam tikrus oro uostus. Tai kelis kartus jau buvo atidėta dėl trijų priežasčių. Pirmoji, tai susiję su didžiuliam viešojom lėšom, tai yra e, investicijos į oro uostų veiklą, tam um, tikri oro linijos skrydžiai pritraukiami į tam tikrus oro uostus tokiu būdu. Antroji priežastis, dėl ko tai atidėta, Tai tai, kad klausimas buvo perduotas e, konkurencijos generaliniam direktoratui, e, gavome e, labai daug bylų, daug jų buvo perduota, o neturime pakankamai personalo, kuris dirbtų su tuo. Dešimtaisiais metais tai nebuvo mūsų funkcija, o dabar staiga tai yra. Ir dabar jau esame pasirengę spręsti šitas bylas, parengti gairias. Trečioji priežastis dabar galiojančių gairių nebegalima taikyti. Jeigu jas taikytumėm, tokias, kokias jos buvo patvirtintos prieš daug metų, tuomet reikėtų tvirtinti neigiamus išieškojimo sprendimus daugeliu iš tų 60 atvejų ir tai nebūtų logiška, kadangi pigių skrydžių oro linijų ir regionių oro uostų naudojimas daugeliu atveju visiškai pagristas. Taigi tai susiję ne tik tai su žmonių ištekliais ar viešų lėšų panaudojimu. Yra labai pagristų priežasčių. Kaip sakiau anksčiau, praeitą gruodį patvirtiname e, gairias, naujus e, galimybės numastančius reglamentus ir yra galimybė e, plėsti uh, grupinių šimčių e, taisyklės ir jei rytoj pritartų taryba, parlamentas, tai dar turime laiko įtraukti šitą papildymą į grupinių šimčių reglamentą. Vakar kaip tik tai pasirašiau porą laiškų, ten atsakyta į daugybę klausimų. Uh, pateiktų regioninių valdžios institucijų. Išsiuntėme laišką abiem šalim, atsakėme į klausimus, abejonės dėl to, ką galima daryti, ko negalima daryti. Labai trumpai, nes šiek tiek atsilaikome, atsiliekame pagal darbo atverkę. Aš dar norėčiau pasiteirauti dėl oro uosto, ar yra direktyva ar gairės. Ir antras klausimas, ar galima susipažinti su to raštu arba laišku? Ta klausimą e, norėčiau. Tas laiškas nėra viešas. Jeigu atsiųstumėte man klausimą, aš jį atsakyčiau, atsiųsčiau jums atsakymą arba galime pasikalbėti, bet tas raštas nėra viešas. Tai gairės skirtos oro uostams ir uh, oro linijoms. Arlin Makafi, socialdemokratų vardu. Komisijos nariai, noriu pasveikinti Jūs ir padėkoti Jums už visą Jūsų nuveiktą uh, darbą dėl Uribor, Libor ir dėl naftos kainų atlikto tyrimo. Uh, po, po to, kai Josko paskelbė ataskaitą dėl to, kad e, įtariamos manipulacijos, aš tikėjausi, kad jūs e, imsitės veiksmų taip pat dėl dujų. E, mano, pas man, į mane kreipėsi darbuotojas įmonės, jis prarado darbą po to, kai atskleidė informaciją. Žinome, kad tų, tų įmonių apyvarta yra trilijonai dolerių noriu užduoti testinį klausimą. Jei, ir, jei paaiškėja, jei įrodoma, kad manipuliuojama padėtimi rinkoje, jūs taikote sankcijas, tai vienas dalykas, tačiau mane neramina e, kitas dalykas. Aš sveikinu e, įgyvendinimo užtikrinimą privačiame sektoriuje, bet aš manau, kad atgalinių e, būdu tie teisės aktai negali galioti. E, British Airways ir Virgin e, oro linijos tuomet būtų kaltos dėl, kain, dėl susitarimo dėl kainų fiksavimo transatlantiniams skrydžiams, dėl degalų kainos. Manau, kad ne, ne visais atvejais vartotojai galės gauti kompensaciją, nes atgalinę tvarką e, teisės aktai negalioja. Todėl galbūt galima kreiptis e, į tas avialinės ir paraginti jas pasiūlyti gali, ko, vartotojams galimybę, kompensacijos galimybę kai, tie, tuos tyrim, kai tyrimai bus baigti, jūs turėsite labai išsame informaciją apie visą struktūrą, apie tai, kokiais metodais, būdais remiantis įmanoma manipuliuoti šioje srityje. Ir Komisaras Barnyje kalbėjo apie pamatinius teisės aktus, matančius gairias kriterijus ir jūsų indėlis būtų labai vertingas į konsultacijas parlamente ir aš noriu paklausti, kaip nustatyti tuos kriterijus, indeksus ateityje, kad mums netektų vėl nagrinėti gal, galimų manipuliavimo atvejų, interesų konfliktų tirti. Ačiū. Ačiū. Nemanau, kad nauji teisės aktai ES mastu dėl konkurencijos taisyklių e, pažeidimų, tai konkurencijos taisyklių gyvendinimo privačiame sektoriuje dėl e, kompensacijos už patirtą žalą dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo privačiame sektoriuje būtų reikalinga. Valstybėse narėse tokie teisės aktai galioja ir jie galiojo jau prieš paaiškėjantiems faktams, prieš, prieš tuos mūsų aptariamus įvykius ir galima pasiremti nacionaliniais įstatymais. Tačiau tai ne mano užduotis, aš neturėčiau nurodinėti valstybėms narėms, kaip jos turėtų pasinaudoti joms suteiktomis kompetencijomis. Rezultatus galima viešinti, žinoma, nes mūsų tyrimas toliau tęsiasi ir mūsų sukaupta medžiaga išvados skelbiamos viešai, tačiau tyrimas dar tik prasideda, dar, dar jis nesibaigė. Teisinio poveiko priemonės. Kaip jūs sakėte, Mišelis Barnyje, atsakingas už vidaus rinką ir yra pagrindinis asmuo ir jis e, e sprendžia, kokius naujus teisės aktus siūlyti dėl kriterijų, e, valstybės narės pačios dirba irgi šioje srityje buvau užmesgęs, komunikavau su Junktinės karalystės valdžia tuo klausimu, Amerikoje buvo taip pat kontaktų šią temą, jūs patys surengėte seminarą ir kaip komisijos narių kolegijos narys e, per konkurencingumo direktoratą, žinoma, dalyvausiu teisėkuros darbe. Mūsų indėlį riboja faktai surinkti, sužinoti tyrimo metu, tai yra konfidenciali informacija. Bet informacija, kuri gali būti atskleista, mes žinoma, ją pasidalinsime ir tikiuosi, kad mūsų indėlis bus naudingas ir juo, juo remiantis bus parengtas geras teisės aktas. Ir žinoma, mums reikia naujų įvairiausių rūšių kriterijų, indeksų. Pradėjome nuo energetikos sektoriaus, tikriausiai žaliavų srityje, kitose sektoriuose tai taip pat reikalinga. Naftos e, sektoriuje tas tyrimas dar nėra baigtas. Tikrai žaliavų sektoriui tai būtų naudinga. Toliau dar vienas e, vicepirmininkas Pablo, na, frakcijos vardu. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Javier Martinės atvejis yra tyriamas ir o kaip su kitais žaidėjais. Galbūt tai yra atvejis nusipelnantis didesnio dėmesio, bet grįžtu prie teisėkoros darbų. Uh, mokesčių sistema, laivų statybos sektorius, atrankos kriterijai. Neseniai Ispanijoje buvo patvirtinta nauja sistema ir šį kartą jūs jai pritarėte ir pagal tą sistemą negalima taikyti jokių atrankos kriterijų, tačiau Niderlandai, pavyzdžiui, vis dar įtraukia E, atrank, atrinkimo kriterijų ir dėl to skundė buvo e, konkurencingumo direktoratas sulaukė nusiskundimo. Ar galite papasakoti, ar, dar, ar sulaukite dar panašių skundų komisijoje? Taip pat egzistuoja tyrimų sistema dėl mo, monopolinių, dėl siekių sukurti monopolius. Ir tyrimas atliekamas remiantis 2006 metais patvirtintomis gairėmis. Ar nemanote, kad būtų naudingiau parengti direktyvą šiuo klausimu, kai parlamentas yra nurodęs savo e, ataskaitoje ir galiausiai sankcijos už e, kartelių kūrimą e, maža, smulkiam ir mažam verslui tai tampa problema. Galbūt būtų vertinga mažasias įmonės taip pat įtraukti į gairias, numatyti konkrečias gairias skirtas joms, o ne viską nagrinėti kiekvienu individualiu atveju. Na, šis mano pasisakymas neskirtas protok protokolui posėdžio Bilbao esasūno tas atvejs nėra konkurencingumo direktorato kompetencijos rytis. Gairės e, skirtos jūrų sektoriui. Ten yra kai kurių nuostatų, kurio, kurios siejamos su kitais e, sektoriais, pavyzdžiui, mokestis numatomas už tonažą, taip pat e, darbuotojai įgula dirbanti tose laivuose. Manau, kad kai kurios sistemos atitink, yra suderintos nuseklios. Kaip jūs minėjote, naujoji Ispanijos sistema gerai integruojasi šią sistemą ir čia kalbu ne tik apie jūrų sektorių, bet ta sistema naudojasi laivybos sektorius ir daro tai be jokių diskriminuojančių kriterijų. Mes nagrinėjame padėtį ir kitose šalise, pradėjome kai tyrimus kai kurių valstybių atžvilgių e, dėl jos galiojančių sistemų, ne tik Ispanijos atveju. Ir kaip jūs sakėte, mes sulaukėme skundo iš Ispanijos dėl Olandų sistemos. Mes ją rimtai nagrinėjame, sprendimo dar nepriėmėme. Neapsisprendėme pradėti tyrimą, nes tai nesenas atvejs. Toliau. Baudos antimonopolinių taisyklių ir kartelių kūrimo atvejais. Kaip žinote, parlamentas paprašė komisijos, kad ši parengtų naujus kriterijus ir įtrauktų direktyvų nuostatas, kad būtų parengtas reglamentas. Mes nemanome, kad reikia reglamento. Parlamentas gali paprašyti, paraginti, parengti teisės aktą, bet mes turime remtis procedūrinės ekonomikos principas. Ir kai galime apsieiti be teisės aktų, nes teisėkuros procedūra yra griežta ir ilga. Daug lengviau yra priderinti komisij, galiojančias komisijos gairias, su salga, kad tai juridiškai yra įmanoma, nes Luksemburgė dirbantis teismas jau parengė savo išvadas, kuriuose pasisako už dabar galiojančių gairių išlaikymą. Ir jūs uždavėte klausimą apie MVI ir smulkės, labai smulkės įmonės. Apie jas gairėse nekalbama. Bent jau vienas sprendimas primtas dėl kartelių kalba apie tai ir ten apie tai kalbama konkrečiu mm, aspektu. E, aps, nustatant sankcijos dydį. Pirmininkė, ačiū dabar Marlin. Marlin yra naujoji vicepirmininkė, kuri pakeitė Skiklūną, kuris, kaip žinote, tapo Maltos finansų ministru. Prašau. Ačiū. E, šių metų sausio mėnesį jūs e, pareikalavote, kad būtų parengtas teisės aktas dėl įmonių pertvarkymo, e, dėl informavimo apie numatomą įmonių pertvarkymą ir konsultavimuose su darbuotojais mes pritarėme. E, jam, or turiu klausimą, kodėl komisija nieko nenuveikė šiuo klausimu. E, teisės akto pasiūlymas dėl e, darb, dėl inf, darbuotojų informavimo apie numatomą įmonės pertvarkymą, įmonių pertvarką. Tai nėra mano atsakomybės rytis, gal tai vidaus rinkos klausimas. Kiek aš suprantu, jūs atstovaujate komisijos narių kolegiją. Taip, bet aš neturiu atsakymų į visus klausimus, su visa pagarba aš negaliu atsakyti šį klausimą. Aš galiu perduoti šį klausimą savo kolegai Mišeliui Barnyje, kuris atsakingas už šią sritį. Ta pati pasakiau ir ponui Gozės, aš negaliu atsakyti į, į visus klausimus. Komisija kasdieną sulaukia tūkstančių klausimų. Ne? Aš perduosiu ponui Barnie, kad jūs, lab, jūs labai domina šis klausimas. arba paprašyti jo e, asmenės nuomonės, kurios jis negali viešai reikšti. Ir Alde frakcijos vardu galiausiai Olė Šmit, kuris taip kantriai laukia. Ačiū. Žinau, jūs esate išmintingas žmogus ir aš nebijoju, kad jūs ką nors man pasakysite. Grįžtų prie energijos kainų paskutinės tarybos išvadose yra daugybė ad hoc veiksmų ir jūsų sritis taip pat apimta, numatyta. Vakar girdėjau, kad BMW automobilių gamikla stato naują gamiklą JAV, nes energijos kainos Vokietijoje yra šešis kart didesnės nei JAV ir Amerikoje vyksta skalūno dujų revoliucija o Europa nežino, kaip elgtis kol kas. Ar nemanote, kad atėjo laikas parengti bendrą veiksmų planą dėl visų šių priemonių energijos srityje, nes mes pralaimime konkurencinėje kovoje šiomis dienomis? Tai pirmasis mano klausimas. Antras. Nugirdau gandą, kad komisijoje svarstamos galimos priemonės plieno pramoniai. Gal galite pasakyti man, na, negaliu sakyti mums, beveik nebegaliu sakyti mums, ar galite mane patikinti, kad tos priemonės ir tie planai skirti Europos plieno pramoniai atitiks e, Europos konkurencingumo politiką? Ačiū, pana Šmit, dėl energetikos sektoriaus. Aš tikrai Labai atidžiai perskaičiau e, Europos tarybos išvadas dėl energetikos. Kaip jau sakiau e, pradžioje, pasisakydamas anksčiau, kad yra ES teisės aktai dėl e, antimonopolio srityje. Ir kiekvieną kartą mes, kiekvieną dieną mes nagrinėjame ir klausimus susijusius su energetika. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas mūsų ekonomikai. Uh, Ir yra būtina, kad konkurencingumo taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamu būdu. Dėl skalūno dujų revoliucijos ji mums atnešė daug iššūkių. Ir tikrai labai džiaugiuosi, skaitydamas išvadas, kurias patikė mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai. Jie pareiškia, kad ir toliau yra pasiryžę e, siekti e, bendros energetikos rinkos, taip pat ir kitais metais. Tačiau tuo pat metu turiu prisipažinti, kad, es, kad jau nekartą suskaitęs panašias išvadas ir e, suprantu, kad reikia geresnių jungčių. E, aš negaliu įsivaizduoti bendros energetikos rinkos, jeigu atskirų valstybių narių tiek dujų, tiek ir elektros rinkos tarpusavė nėra susijėtos. Ką dar, kokiu dar veiksmų imamės ES? Pavyzdžiui, ką darome su daugiametė finansinė programa, su um, Connecting Europe Facility programa. Iš tikrųjų, mes uh, Kol kas dar nedarome pakankamai tam, kad būtų e, sukurtos jungtis. Reikia e, didesnių investicijų ir reikia politinių sprendimų dėl to, kaip elektros ir dujų vidaus rinkoje būtų sukūriamos jungtis dėl atsinaunančių energijos šaltinių ir paramos šioje srityje. Jeigu mes nepasieksime pažangos su jungtimis, tai vieną dieną labai rimtai reikės sumažinti paramą atsinaunančiai energijai, nes atsinaunanti energija negali būti, e, gali būti pagaminta, saugoma, sandėliuojama, bet e, ji, jeigu nebus pakankamai jungčių, ji negalės būti gabenama, perdodama kitiems regionams, kitoms šalims. Na ir galiausiai dar vienas pamastymas. E, energetikos šaltinių diversifikavimas. Ar reikia ir brandolinės energijos, ar jos nereikia, ar jos reikia daugiau ar mažiau, kaip galima būtų pakeisti iškastinį kūrą. Uh, Mes e, daug dirbame valstybės pagalbos ir antimonopolių srityje ir aš manau, kad e, reikia viską vertinti bendrame kontekste. Jeigu e, to nepadarysime, tai bus labai sunku dirbti. Viena vertus kalbame ir apie gamtinės dujas, ir apie skalūnų dujas, ir apie sparčiai besivystančias kitas šalis. Mes kalbame apie tai, kad reikia pasiekti 20 procentų tikslus 20 metais, tačiau reikia pasakyti, kad po 20 metų mes negalėsime konkuruoti nei su vienu pasaulio regionu, jeigu mes nesimsime rimtų veiksmų šioje srityje. Mano nuomonė, mano kaip už konkurenci... konkurencingumą atsakingo komisaro nuomonė, tai yra labai svarbu. Aš kiekvieną dieną analizuoju, kokios būtų pasiekmes, jeigu mes nesijungtumėm tinkamų veiksmų šiame sektoriuje. Ir Beje, dar galiu pasakyti, kad ir komisaras Tajani bendradarbiauja su sektoriumi, su valstybėmis narėmis, rengia pasiūlymą. Ir manau, kad šiandien nėra jokių priežasčių bijoti kalbant apie konkurencingumo politiką, bet, na gal aš savo minties netęsiu, sako komisaras. Gal... Um, Werner Langen uh, is pleading to come back in. You've got to be... Um, jūs dar norite pasisakyti ar ne, bet elkitės gražiai. Taip, gerbiamas komisarė, jeigu leistumėte, norėčiau pateikti ir grįžti prie savo trečio klausimo dėl um, plačiajuoščio ryšio viešųjų pirkimų kaimo vietovėse. Ar čia bus kažkokios tai grupinės išimtis ar kažkokios kitokios taisyklės? Jeigu bus e, dar šiek tiek laiko, e, norėčiau pastirauti, koks, kaip vyksta darbai su tais dosie, kurie susiję su sektoriais, kurie sunaudoja daug energijos. Kokia čia pažanga pasiekta? Okay. I, Gerai, man atrodo, kad į pirmą klausimą jau atsakiau dėl plačio juoščio ryšio. Aš taip manau, bet galiu ir pakartoti atsakymą. Patvirtinome naujas plačio juoščio ryšio gairias praeitą gruodį. Ten e, naujai svarstama, kaip galima panaudoti valstybinės lėšas plačio juoščio ryšio plėtrai. E, jei naujas e, įgaliojimas suteikęs reglamentas, kurį rytoj aptarinėsime tarybos lygmenio, ir jeigu ten bus e, pritarta mano pozicijai, išplės e, galimybės numatyti grupinės išėm, išimtis investicijom į plačiai juos ryšį. Ir tai bus galima tada integruoti į grupinių išimčių reglamentą, kurį galėtumėm patvirtinti šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje. Tačiau tam, kad tai būtų įtraukta į mūsų komisijos reglamentą, reikia, kad būtų e, leidimas suteiktas pagal tarybos reglamentą. Toliau, pramonė sunaudojanti daug e, energijos. Svarbus klausimas Vokietijoje ir ne tik. Yra vienas atvejis, viena e, sistema sukurta Vokietijoje devintaisiais. Ten buvo siekta kompensuoti kai kuriems sektoriam už CO2 emisijas, kurios e, gali padidinti kaštus tokiuose e, pramonės sektoriuose, kur daug energijos naudojama. Sustabdėme tyrimą to klausimu, kada rengėme naujas ATLP gairias, kurios buvo patvirtintos pernai po ilgų dėrybų. Tačiau, manau, pasiekėme labai geros balansuoto sutarimo, kadangi praktiškai visi buvo patenkinti naujom ATLP gairiam. Taigi e, dabar e, turime tą naują devintųjų emisijų sistemą, pradėtas pagal tai vienas tyrimas Vokietijoje dėl to, kaip e, elgėsi vienas e, tinklų operatorius, nustatydamas e, tarifus už naudojimąsi jo tinklu, kadangi yra išimtis numatyta kitiems operatoriams, kurie naudojasi svetimu e, tinklu ir kai tas mokestis perkeliamas ant vartotojų. Ta tyrimą pradėjome kurį, prieš kurį laiką. Uh, Ir galiu pasakyti, kad greičiausiai pradėsime tyrimą ir dėl kitos Vokietijos sistemos susijusios su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Iš esmės tai yra susiję, kad atitinkami sektoriai nemoka papildomų e, mokesčių, o tai finansuoja visi kiti naudotojai atsinaujinančių išteklių ir galų gale ta kaina perkeliama ant vartotojų pečių. Šiuo atveju nepradėjom tyrimo e, vienu metu, kaip ir e, tinklų operatoriaus atveju, nes, e, nes Vokietija sakė, kad rengia naują teisės aktą, aš pasakiau, taip gerai, pirmiausia, palauksime to naujo uh, teisės akto, pasižiūrėsime, kokia sistema bus nauja ir sena ir tada reikės nuspręsti, ką daryti. Nesenai lankiausi Berlyne, kalbėjausi su vicekancleriu, aplinkos saugos ministru. Ir buvo, buvo pasakyta taip, kad arba mes birželį gauname e, naują informaciją apie naują režimą arba jeigu yra jeigu sen, sena sistema, e, pradėsime tyrimą. Ačiū, visuomet verta išbūti iki galo. Noriu visiems e, priminti, kad komitetas darbą tęs pusę e, keturių ir tai bus ne čia, o salėje A5G3 ir kalba eis apie fatką teisės aktačių informaciją tiems, kurie norėtų dalyvauti. Dėkui.